šio laiko tarpių vertinimas, o dėl dabar nagrinėto klausimo balsuosime rytoj. Dabar išklausysime komisijos pareiškimą. Prašau, ponė komisarė, jums žodis. Kągi, pirmininkė, perskaitysiu komisijos deklaraciją dėl vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių reglamentas numeris 561 2006 metų, tai yra reglamentas, įsigaliojo 11 11 mm-hmm. balandžio 2007 metais, kitaip tariant, maždaug prieš dviejus metus. Šis reglamentas pakeitė taisyklės, kurios buvo taikymo, taikomos vairavimo laikotarpiu ir poilsio laikotarpiu. Ir tos taisyklės jau buvo 20 metų nesikeitę, nuo pat to, kai buvo patvirtintos. Komisija labai aktyviai žiūri, kaip taikomas reglamentas vyksta įvairūs posėdžiai su valstybėmis narėmis, su pramonininkais, profsąjungų atstovais, e, komitetai įvairios e, darbo grupės posėdžiauja ir panašiai. Netrukus komisija dviejų metų laikotarpį išleis, kaip įgyvendinamos yra socialinės taisyklės. Jau dabar galima daryti preliminarės išvadas, kad valstybių narių fondai ir investicijos į kontrolę turi būti padidinti tam, kad galėtų būti pasiektas reikalaujamas lygis, kurį nustatė Europos teisės aktai. Iš iniciatyvų, kurių imasi policija, galima paminėti gairės, Tos gairės yra e, parengtos kartu su valstybėmis narėmis susitarus ir jomis yra siekiama, kad harmonizuotai būtų taikomos taisyklės dėl vairavimo laiko, dėl poilsio laiko, sakykime, tais atvejais, kai vairuotojas turi nutraukti savo poilsį dėl kokių nors skubių nenumatytų dalykų. Komisija taip pat labai aktyviai dirba gerindama e, skaitmeninius tachigrafus, tachografus. Sausio mėnesį buvo nustatytos naujos taisyklės, kurios gerina sistemos veikimą. Valstybės narės turi nusipirkti tam tikrą įrangą, kurią galėtų kontroliuoti tachigrafus. Kitas priemonių paketas yra skirtas techniniams, e, techniniams visiems patobulinimams e, taikomiems tachografams ir dabar yra e, aptariamas šis paketas komitologijos pagrindų. Kaip tachografai gali būti naudojami vairuotojų ir kaip galima rankiniu būdu kai kuriuos duomenys suvesti komisija žiūri, kaip per pastaruosius metus įgyvendinamas šis reglamentas ir komisija seka, kad naujasis reglamentas dėl vairavimo laiko e, bei e, dėl poilsio laiko. Komisija gali konstatuoti, kad situacija pagerėjo ir kartu su valstybėmis narėmis komisija įtikrin, įtikino tas šalis, kurios prisijungė prie EETR nuo 2010 metų taikyti šias naujas taisyklės, tačiau savai mes suprantama, reikia, kad valstybės narės žiūrėtų, kad būtų taikomos ir socialinės taisyklės visur Europoje harmonizuotai. Štai ką galėčiau nurodyti parlamentui komisijos vardu. Ir dabar labai atidžiai išklausysiu, ką pasakys įvairūs parlamentarai. Ačiū ponui komisarui. Dabar pereisime prie kalbėtojų nuo frakcijų. Pone Vartman Kol nuo EPP. Dank, voorzitter. Ačiū, pirmininkė. Šiandieną kilo tam tikras sumaištis dėl komisijos deklaracijos, tačiau visiškai aiškus dalykas, kad žodinis klausimas užduotas nuo EPP yra šios deklaracijos, šio pareiškimo pagrindas. Šis žodinis klausimas kilo iš susirūpinimo. Kaip perkelti į praktiką tas taisyklės? Kai perstatau savo automobilį į kai pastatau į neleistiną vietą, gali man būti pritaikyta labai nemažos baudos. Štai kas laukia sunkvežimių vairuotojų, jeigu jie nesilaikys e, vairavimo ir polsio e, nu, nustatyto laiko. Žinoma, kartais ne visada naktį galima surasti vietą, kur pernakvoti. Aš e, suprantu, kad problemų daug Tačiau užduosiu dar vieną klausimą. Tikrai nepakanka domėtis vien taisyklių įvedimu, reikėtų pasižiūrėti, kokios taisyklės jau dabar egzistuoja. Reikėtų labai plačiai viską įvertinti, sektorinį požiūrį į tą įvertinimą priimti. valstybėse narėse kai kurios taisyklės neturi įstatymo galios ir e, kartais gali atsitikti taip, kad daug siekia, ne, nepasieksime nieko, nes e, tie nurodymai, tos taisyklės nėra privalomos. Aš tikiuosi, kad jūs, ponas Baro, žinodamas visą šį klausimą, labai, labai patenkintas, kad pakeitėte poną Tajanį, priimsite tokį vertinimą. Ačiū nuo socialistų frakcijos, ponė Tikau, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos reglamentas dėl e, vairavimo trukmės ir poliso laikotarpio mini tik e, socialinės sąlygas, nustato tik socialinės sąlygas, tačiau taip pat yra svarbus ir saugumui keliuose. Deja, ES nesugebėjo įdėkti atitinkamų priemonių, kurios sumažintų auto įvykių skaičių Europos keliuose. Savame suprantama, valstybės narės turėtų pagerinti eismo srautų kontrolę. Aš esu pranešėję socialinių sąlygų tema Ir <clears throat> turiu pažymėti, kad tas dvimetis e, komisijos pranešimas e, šiuo klausimu buvo pateiktas labai pavėluotai ir e, buvo nemažai tokių valstybių narių, kurios vykdė atitinkamą eismo srautų kontrolę netgi griežčiau negu reikalauti, tačiau nemaža dalis vykdė ir nepakankamai. Taigi savo kompromisinėme pasiūlyme mes reikalaujame ir atkreipiam dėmesį į tai, kad e, eismo dalyvių kontrolė neturėtų e, būti niekaip diskriminuojanti dėl įvairių priežasčių, vairuotojo kilmės šalies, pavyzdžiui, ar panašiai. Taip pat reikia e, daugiau e, dėmesio skirti pasienio eismo srautų kontrolį, gerinti saugumo situaciją e, parkavimo aikštelėse poilsiavietėse, nes ten atsitinka ir įvykdoma didžioji dalis vilkikų, transporto vilkikų apiplėšimų ir vagysčių mes sugebėsime užtikrinti vairavimo trukmės ir polisio laikotarpio balansą, tik tai sukūrė tinkamos sąlygas. Ačiū. Dabar ponė Lichtenberger žaliųjų frakcijos vardu pusantros minutės. Ačiū labai. Mano kolegė iš konservatorių frakcijos kalbėjo apie tai, kad uh, transporto sektoriui didelį rūpestį kelia ta aplinkybė, kad jeigu e, transportavimo trukmė bus ilgesnė vieną minutę, tai e, e, sąskaitą galima apmokėti vieną savaitę vėliau. Aš noriu pasakyti, kad valstybėse narėse kontroliavimo prievolis yra vykdomos labai silpnai arba beveik visai nevykdomos ir <clears throat> baudžiamųjų e, priemonių taikymas e, taip pat yra tik tai pradinėje embrioninėje stadijoje. Nepaisant to, gali atsitikti e, katastrofa ir pastaiko tokiu atveju, kuomet yra sustabdomas automagistralėje vairuotojas, kuris be pertraukos vairavo 38 valandas ir tegu man niekas nepasakoja, kad jis per tą laiką nesugebėjo e, rasti poilsiavėtės, o tai e, yra didžiulis pavojus visiems eismo dalyviams, manau detalių pasakoti nereikia ir iš tikrųjų e, tai kelia didžiulį susirūpinimą, nes vienas ar kitas toks vairuotojas gali transportuoti ir pavojingus krovinius. Aš manau, kad yra būtina pagerinti kontrolės situaciją, nes jai tenka esminis vaidmuo. Taip pat aš manau, kad įdiegus skaitmeninį tachografą <clears throat> o, o jo įdėgymo procesas trunka jau neįmanomai, nepakenčiamai ilgai, tačiau kai jau jis bus įdėktas, tai pagerins kontrolės situaciją, kuri bus naudinga tiek vairuotojams, tiek e, šalia važiuojantiems eismo dalyviams, tiek apskritai visiems eismo dalyviams. Ačiū. Dabar kalbės ponas Bloklandas, nepriklausomybės demokratijos frakcijos vardu pusantros minutės voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, galiausiai plenarinėme posėdėje pradėjome kalbėti apie vairavimo ir polisio truk, laik, trukmės laikotarpių klausimą. Reglamentą turime, laikas pereiti prie veiksmų, reglamentas turi būti peržiūrėtas. Kągi reiktų pagerinti? Reikėtų, kad teisės aktai taptų veikiantis. Čia aš nekalbu apie e, nuobaudų harmonizavimą, tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, tačiau aš manyčiau, kad reikėtų turėti protingą ir prognozuojamą sistemą. Nes tik taip galėsime išvengti, kad būtų skiriamos nerealios baudos ir kad jų bus labai ilgą laiką išieškoma. Galiausiai reikėtų nutraukti tą diskriminaciją, nuo kurios Europos keliuose kenčia užsienio vairuotojai. Tai yra neprimtina situacija, nes tai kenkia vidaus rinkai. Norėčiau duoti reglamento neprotingumo pavyzdį. Jeigu Prancūzijoje vairuoja koks nors vairuotojas, jis gauna 540 eurų baudą, todėl kad polisio laikas buvo trumpesnis 15 minučių negu reikalaujama. Jis praranda šešetą valandų, tai reiškia, jis negali pasikrauti ir iškrauti krovinio. Ir dar už tai turi sumokėti tą nemenką baudą. Komisija turėtų iš valstybių narių, kurios vykdo tokius neprotingus veiksmus, e, pareikalauti atsakomybės, jas reikia atvesti doros kelią. Dėkoju pirmininkas. Dabar suteiksime žodį kitiems kalbėtojams. Pirmiausia, dvi minutės ponui Marinesku, prašom. Respektarea timpilor de conducere și a... Ačiū pirmininkė. E, gerbti reglamento nuostatas dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpio yra būtina siekiant užtikrinti saugumą automagistralėse ir siekiant užtikrinti keleivių saugumą 2009 metais komisija priėmė priemonių paketą, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimams tachografų duomenimis ir pagerinti e, situaciją valstybėse narise, kontrolės situaciją, <clears throat> siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reglamento nuostatų. Tos priemonės yra sveikintinos e, ir mes e, tačiau dar susidurime su nemažai problemų, kurios e, daugiausiai yra susijusios su vis dar neprivalomus skaitmeniniais tachografais. Komisija turėtų dabar siekti vertinti e, reglamento 2006 metų 22 reglamento perkelimą į valstybių narių teisės aktų Mm, remiantis 19.5601-2001 e, reglamentu. E, Rumunija dar e, neperkelė šio reglamento nuostato atsižvelgiant į dvimetę ataskaitą apie šį teisės aktų įgyvenimą valstybėse narėse. Aš prašau e, komisijos peržiūrėti e, reglamentą 501, 5601 tai yra. Ačiū dabar ponas. Panie przewodniczący Baro, panie i panowie. Pane pirmininkė, komisarė, ponas ir ponai, mes kalbame apie vairavimo trukmės ir polisio laikotarpius. tarpius Tuo metu, kai vyksta ekonominė krizė ir tūkstančiai e, vilkikų stovi be darbo, panaši situacija yra ir su jų vairuotojais bei su transporto įmonėmis, kurios e, vis labiau klimsta į bankroto liūną. Todėl e, kolegų pasisakymai tai yra teisingi, sistema yra per daug sudėtinga Taip pat <clears throat> ji e, nėra e, e, yra susiduria su įvairiomis kliūtimis ir nėra įrodymų apie tai, kad nežemus darbo trukmės, vairavimo trukmės prailginimas turėtų neigiamos įtakos eismo saugumui. Todėl dabar siūlomi apribojimai dar labiau apsunkins e, situaciją keliuose, aš turiu menyje euro vinietės ir kitus pasiūlymus. Manau, kad ši tema verta tolesnės diskusijos ir aš labai nekantri lauksiu komisijos pozicijos. <clears throat> Ačiū dabar žodis pavim komisarui. Pone pirmininkė, ponius ir ponai, aš suprantama labai didžiai klausiausi to, ką minėjau garbus deputatai. Akivaizdu, kad šitas reglamentas dabar yra derinamas, peržiūrimas. Yra jo, taip sakant, pritaikymo keliuose, pri, ap, apšildymo jo laikotarpis. Tad norėčiau jūs šiek tiek paguosti, nuraminti, nes kai kas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad dabar ši, ši profesija, kaip ir kitos, patiria daug sunkumų. Komisija supranta, kad reglamentas turi būti pamažu įgyvenintas tas reglamentas, kurį priėmė, komisija, e, priėmė parlamentas ir taryba. Mes bendraujame su valstybėmis tarimis, su ekspertais, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie yra to reglamento interpretavimo poreikiai. Komisija 2009 gruodį priėmė direktyvą, kuria harmonizuojama e, apibrėžimas to, kas laikoma pažeidimu. Paskui komisija šiek tiek vėliau paskelbs pranešimą, kaip numatyta 2006 metų deš, direktyvos 10 straipsnėje. Buvo paminėta, kad baudos atskirose valstybėse yra nevienodos, tačiau svarbu nustatyti atskiras pažeidimų kategorijas. Tai buvo vienas dalykas. Taip pat norėčiau paminėti, kad ir tuo atsakau į ponį Wortman Kohl, kuri minėjo poreikį e, vairuotojams surasti uh, saugią vietą mašinai pastatyti, kai vairuotojas nakvoja. Jūs e, sakote, kovojote, kad tų parkavimo automobilių aikštelių būtų daugiau ir kad tų saugių aikštelių, minėjote, nėra tiek, kiek jų galėtų būti. Ponas Liberatskis sakė, kad nereikia numatyti per nelik daug apribojimų sektoriui, bet kaip žinia, kad šis sektorius nepatirtų daug rizikos, ypač susijusios su darbo sauga, tai yra reikalingas dalykas, nes ir tai yra susijęs su vairuotojų apsauga. Pone Lichtenberger teisingai paminėjo, kad tos nuostatos yra labai uh, e, reikalingos saugumui keliuose užtikrinti. Ponas Marinesku taip pat iškėlė tam tikrus klausimus. Aš norėčiau pasakyti, kad mes vertinimus tengiamės atlikti periodiškai, kol kas dar negalime kalbėti apie teisėkuros priemonių efektyvumą. Tiesiog tam e, reglamentui reikia leisti įsigalėti, reikia palaukti, kol atsiras naujos taisyklės ir aš manau, kad jos bus naudingos visiems, kadangi tų taisyklių dėka bus galima harmonizuoti labiau visų darbo sąlygas. Viena vertus bus užtikrinama geresnė vairuotojų gyvybės apsauga ir kita vertus geresnis saugumas keliuose. Aš pažadėjau Antonijo Tajanį, kad šis vertinimas ir toliau būtų atliekamas ten, kur reikia, tose, tame darbo bare, kur tos taisyklės bus taikomos. Mes lauksime ir kitų pastabų vėliau ir dėkoju už tas pastabas, kurių sulaukėme iš parlamentarų šį vakarą. Dėkui. Senor, komisario. Ačiū ponui komisarui. Kitas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su rekomendacija antrajam svarstymui. Avril vadovėjau mm, pranešimo. Tai yra farmalogiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekio nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose. Taigi, atrodo, ponios Doil nėra, tuomet porai minučių posėdį nutrauksime. Ir palauksime, kol ateis ponė Doil. Lauksime, kol fiziškai materializuosis mūsų salėje. Štai ir ji. Jūs atėjote, ponė Doil, pačiu laiku. Nesakyčiau, kad triumfališkai žygiavote į salę, tačiau tikrai labai laiko ir jau pasirengusi pasisakyti. Kągi, puiku. closely and it was ten Aš stebėjau kalbėtojų sąrašą ir e, pusė vienuoliktos mano pranešimas turėjo prasidėti jos varstymas, apgalėstau iš tai, kad šiek tiek uždėlsio posėdį. E, nėra komisaro Ferhoigino, kuris e, lygtai irgi yra pakeliui, tai man būtų malonu, jeigu jūs neprieštaraujate palaukti, kol atvyks komisaras, nes šio klausimu tarp komisaro ir manęs du metus vyko intensyvus dialogas. Sahaha. We'll, we'll, we'll for, for and... Taigi padarysime trumpą pertrauką, poros minučių palauksime, kol atvyks komisaras.